Komisaras Barnėsi, prašau kad ES tokiu būdu bus ir ES, ir politinė sąjunga, ir visokiojo kitokia sąjunga. Ačiū, sako pirmininkė, diskusijos baigtos, rytoj vidurdienį balsavimas. Ora all'ordine del giorno. Pagal darbo tvarkę Sofijo Kony pranešimas. Galvijų elektroninis identifikavimas. Žodis pranešėjai keturios minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Brangus kolegos, šis tekstas yra labai svarbus, nes tie du, jo du tikslai yra palaipsniškas ir harmoningas e, galvijų elektroninis identifikavimas su tikrinimo sąlyga po penkerių metų. E, kad būtų galima pereiti prie privalomo elektrinio e, ženklinimo. Kitas dalykas, kuris yra labai svarbus reglamente, yra supaprastinimas. Supaprastinimas administracinių procedūrų, būtent kalbant apie e, nebūtinų paminėjimų etiketėse e, ant mėsos. Jeigu dabar į plenarinę e, sesiją pateikiu šį klausimą, tai būtent dėl to, kad būtų pataisyti e, e, Envi komiteto e, tam tikri nenuoseklumai balsuojant. Kai pasikonsultavau su ekspertais iš ES ekspertais, šiandieną siūlau priimti tris pakeitimus, kurių tikslas yra vienas tikslas yra būtent pataisyti visus e, nenuoseklumus ir paaiškinti tekstą. 45 ir 47 pakeitimai yra gan, gan grinai techniniai pakeitimai. 46 pakeitimas siūlo, kad būtų e, ne, neprivaloma e, neprivalomas ženklinimas įsigaliotų tik tais 1 sausio 2014 metais. Ir tai turi būti, tas žymėjimas turi būti objektyvus, galimas patikrinti kompetentingų institucijų ir kad vartotojai viską suprastų, kas parašyta etiketėje. Tam, kad būtų išsklaidytos visos abejonės ir nugastavimai, aš taip pat nu, patikslinau, kad kompetentinga institucija turi patikrinti uh, kas yra iš tiesų parašyta, ar tiesa, kas parašyta etiketėje ir kad 22 e, straipsnio e, A dalis yra taikoma. Mes čia kaip tik tais kalbame būtent apie neprivalomą ženklinimą, e, kuriame turi būti nurodoma mėsos kilmi, apie komercinę nuorodą, kurią naudoja gamintojai ir tam reikėtų supaprastinti taisyklės. Dėl galvijų elektroninio e, identifikavimo reikėtų prie to eiti, būtent prie to elektroninio galvinių, galvijų identifikavimo. Mes ne už tai, e, kad žemės ūkis būtų priverstas privalomai nedelsiant įsivesti galvijų elektroninį identifikavimą. Aš esu teisės leidėja ir, esu, e, ir visiškai suprantu, kad Tai, ką, už ką balsuojame, tie teisės aktai turi labai didžiulį politi, e, ekonominį poveikį. Tiek mėsos sektorius, tiek ypatingai galvijienos sektorius šiandieną labai e, prastoje padėtyje ir mes e, teisės aktų leidėjai negalime savo leisti kad situacija dar labiau pablogėtų. Reikalingas galvijų elektroninis identifikavimas, kad galvijai būtų geriau atsekami. Su laiku visą tai reikia įsivesti, su laiku ir tada pamatysime, e, kad su e, patikima technologija e, su geresnė ekonominė konjunktūra galbūt viskas bus galima padaryti. Toliau galvijų žymėjimas. Kas tai yra? Tai nereiškia, kad e, mes dabar kažkaip tai kvestionuojame e, tokius dalykus kaip neprivalomas ženklinimas. Mes norime tiesiog supaprastinti sistemą, supaprastinti procedūrą. Labai paprastai pasakysiu. Mėsos žymėjimas etikete e, vyksta vienodai su visomis etiketėmis. Kalbant apie galvijieną, apie, apie jautiną, e, viskas labai su, pasidarė daug sudėtingiau dėl e, kalvių pasiutlygės. Taigi reikėtų supaprastinti tą sistemą, kadangi mes esame kalti, kad atsirado tokių didelių mm, administracinių nesklandumų. Mes kalti, mes dabar turime supaprastinti, kad piliečiams būtų paprasčiau gyventi. Ačiū pirmininkė, ačiū ir jums, brangus kolegos. Ačiū, sako pirmininkė. Dabar perduodu žodį poniai Reding. Pone pirmininkė, dėkoju. Gerbim parlamento nariai, komisija dėkoja už paramą, kuris laukia iš Europos parlamento, siekiant e, supaprastinti galvijų ženklinimo, galvijų elektroninio identifikavimą ES. Noriu padėkoti ypač poniai pranešėjai, poniai Okoniai, kad jinai taip atidžiai e, dirbo prie šio klausimo, tai buvo jam pasišventusi. Tai padėjęs siekti sprendimo prieimimo jau pirmojo svarstymo metu. Tai būtų puikus dalykas, kadangi būtų numatytos naujos taisyklės, kurios sudarytų galimybės daugeliui suinteresuotų subjektų tapti konkurencingesniais, būtų galima užtikrinti geresnį mėsos atsiekamumą. Visa tai yra susijęs su vartotojų apsauga. Elektroninis identifikavimas e, sistemą padarė greitesnę ir e, kruopštesnę, nes e, taip padidinamas maisto produktų saugumas, tai padeda užkirsti kelią lygų plitimui. Tai taip pat e, E, sumažina administracinę naštą, nes supaprastinamos dabar egzistuojančios procedūros. Ši technologija yra, e, būtų tinkama ES ūkiams. Tiesiog reikia sudaryti sąlygas, kad e, ūkininkai, gamintojai galėtų šią pažangą pasinaudoti. Kai dėl savanoriško elektroninio identifikavimo, tai norėčiau pasakyti, kad teisės aktai jau buvo parengti ir jautiena yra ženklinama taip pat kaip ir bet kuri kita mėsa. Tam nereikėjo jokios leidimo e, procedūros. E, suinteresuoti subjektai turi laikytis nustatytų taisyklių ir jie galėtų taip pat turėti galimybę pateikti etiketėse papildomą informaciją, be jokios abejonės. Tačiau ši informacija neturėtų būti klaidinanti vartotojams ir ten turėtų atsispindyti tas turinys, kurį numato kompetentingos administracijos struktūros. E, Jautienos savanoriškas žymėjimas, e, sako, galėjo būti papildoma našta įmonėms, gamintojams ir komisija pasisako nuolatos už administracinės naštos mažinimą. Apie tai buvo daug kalbama, kad našta mažėtų, o dabar mes jau ėmėmės veiksmų mažinant šią naštą ir todėl dėkoju Europos parlamentui už tai, kad padeda mums žengti teisingą kryptimį. Dėkoju. Grazie, komisario. Ora, la... Ačiū, ponė. Ačiū, ponė komisarė. Dabar perduotų žodį poniai Girling, Žemės ūkio komiteto atstovė. Minutė, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Tiesiog norėjau paaiškinti Ponas Nikolsonas yra pranešėjęs šiuo klausimu, tačiau jis vėluoja atvykti į sesiją dėl transporto problemų. Tad aš kalbėsiu jo vardu, noriu padėkoti e, jums ir, ir, ir visiems kitiems, tačiau kalbu ne savo vardu, noriu pasakyti tai, ką norėjo pasakyti kolega. Norėčiau nešti savo indėlį į diskusijas. Turiu e, savo patirties apie tai, kaip buvo žymėjama aviena. Du, nu, t, Turiu patirties iš to, kaip ši sistema praktiškai veikia. Mano apygardoje ši sistema buvo įdėkta kaip privaloma ir labai ir pakankamai ilgai buvo įdėkta e, kaip privaloma, tačiau ji neveikia efektyviai. E, buvo labai sunku efektyviai pritaikyti šią sistemą, bent pirminėme lygmenyje pasirodė visiškai neefektyvi. Ir Europos komisija pripažino tai ne, ir buvo sunku užtikrinti tinkamą bandos valdymą šios sistemos dėka. Ir mes, manyčiau, neturėtume plėtoti tokios sistemos, nes jinai ko gero nepadės veikti. Ir čia aš kalbu e, turėdamas patirties tiesiog ūkininkus gazdina ši sistema, e, kuri yra susijusi su atsijimo nuostatomis. Ir norėčiau pasakyti, kad ūkininkai turėtų remtis ir turėti galimybę prieiti prie tokių sistemos, kurios yra išmanios ir kurios veikia efektyviai. Dėkoju. Grazie, ora uh, do la parola agli oratori a nome dei gruppi. Dėkoju, o dabar suteiksiu žodį frakcijų atstovams. EPP frakcijos vardu kalbės kolega Lysė, prašau. La o jo per kitą ko salėje nėra. Taip, jį regis pavaduoja kitas kolega, jį pavaduoja ponia Ajuso, prašau. Dėkoju, pirmininkė. Pone komisarė, norėčiau padėkoti ponia Okonį už atliktą darbą siekiant susitarimo. Dėl tų dviejų aptariamų temų aš visiškai pritariu komisijos pateiktam pasiūlymui e, dėl to elektroninio jautinos žymėjimo, tačiau negaliu pasakyti, kad pritarčiau neprivalomam elektroniniam žymėjimui galvienos arba jautinos. Mm, Man atrodo, kad e, būtinas tas žymėjimas, nes jeigu norime, kad būtų pasitikėjimas iš e, ES piliečių pusės jautina, tai tas žymėjimas turi būti. Ne nebegalioja tie pasisakymai, e, e, tiksliau tos taisyklės, kurios buvo taikomos administracijoje, mechanizmas veikia puikiai, e, mano šalis patvirtino 180 patvirtino tam tikrus įrankius ir tai yra labai svarbu, e, labai, e, ne, labai svarbu ypatingai vartotojui, nes vartotojai turi žinoti ir jie nori žinoti, ką jie perka. Jie nori e, žinoti, kas privaloma, kas neprivaloma žymėti. Dažnai išeina taip, kad neprivalomas žymėjimas piliečio akise yra svarbesnis negu privalomas ir tokiu būdu jie gali pasirinkti. Uh, 1760 reglamentas tikrai nėra tobulas, tačiau blogiausia yra tai, kad yra tam tikra juridinė tuštuma, jeigu 17 ir 18 straipsnį išbrauksime, nes tada nebebus privalomos kontrolės. Dar e, dėl sistemos pagerinimo, tam tikros specifinės taisyklės, specifinių taisyklių įvedimas jautinai, kaip ir kitiems kai kuriems produktams E, sakykime, paukštienai. Komisija tikiuosi tą kaip tik ir daro. Dabar norėčiau dar pabrėžti, kad žymėjimas yra svarbiausias veiksnys pasirinkime piliečio. Todėl piliečiui padarant pasirinkimą, tačiau aš šiandieną ne, nelabai suprantu, kodėl norima kai kurį žymėjimą panaikinti. Ačiū. Pone Rudberint. Dėkoju, ponė pirmininkė. Mėly kolegos, prieš 15 metų ištikus GSE kriziai buvau vieno komiteto pirmininkė ir jeigu tuomet būtume taip visko baiminėsi ir veikia taip atsargiai, e, nedrasiai, tikrai neturėtumėm sveikų um, galvijų mėsos šiandieną rinkoje. Iš tiesų mes buvome drąsūs ir numatėme reikalingus įsipareigojimus. O dabar ir vėl um, einama labai aptakiu keliu ir dirbama labai vangiai. Iš tiesų, kalbame apie visos mūsų visuomenės sveikatos apsaugą. Uh, Tai yra pats svarbiausias dalykas. Ir sutinku su tuo, kad privaloma tvarka elektroninio ženklinimo yra susijusi su tam tikromis sąnaudomis ir pastangomis. Dėl to aš pati komitete siūliau dešimties metų pereinamąjį laikotarpį, mėly kolegos. Dešimties metų pereinamąjį laikotarpį. Bet net ir tai daugumai par parlamento komiteto narių pasirodė per daug. Jūs iš tiesų norite susitikti su surinkėjais ir kalbėti nevarimtai užsiimantys esate sveikatos apsaugą šioje srityje? Nemanau. Jeigu kalbėsim dabar apie laisvanorišką ženklinimą, juk anksčiau sakydavome, kad norime ūkininkus skatinti teikti vartotojai aktualią informaciją. Kokio amžiaus buvo galvijas, kuo buvo šeriamas, kaip augo tą galimybę mes ir numatome laisvanoriškąją sistemą ir visos valstybės narės ją taiko. Dabar pranešėja siūlo, kad patys esminiai kriterijai dėl gyvendinimo būtų išbraukti. Tai reikštų, kad įvesime sistemą, bet ji bus nesusieta su jokiomis sąlygomis. Tai kaipgi įsivaizduoti dabar rimtą tokios sistemos taikymą. Jokia nacionalinė institucija nesugebės kontroliuoti tinkamai e, sistemos įgyvendinimo. Taigi mes iš tikrųjų pakirsime pačią sistemą tai padarydami. Kitas dalykas - aplinkosaugos reikalų komitetas ir pranešėja turi ir jam atstovauti tinkamai. Aplinkosaugos reikalų komitetas laimiai nubalsavo taip, kad vis dėlto išliko dokumente kai kurie labai svarbus dalykai ir tikiuosi, kad e, kolegos balsuos rytoj už būtent Envi komiteto siūlomą teksto variantą. E, Mėly kolegos, taip pat galvočiau, kad reikėtų apsvarstyti ir administracinio supaprastinimo aspektus, bet tada reikia galvoti apie administracinių kliūčių mažinimą būtent. Įvertinti visas tas kliūtis ir padėti pačioms administracijos įstaigoms. Tačiau tai, kas siūloma pranešėjos, yra klaidingas kelias. Ir aš tikiuosi, kad visi atsižvelgsite į vartotojų padėtį, visų ES piliečių interesus ir būtent vadovausitės Envi komiteto pasiūlytų tekstu. Grazie eh, per il gruppo. Ačiū. Ačiū. Alde frakcijos vardu kalbės kolega Maner, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė, ponė komisarė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti poniai Okony už puikiai atliktą darbą. Ši tema labai techninė, e, tačiau vis dėlto diskusijoms vietos lieka. Maisto sauga yra tas klausimas, kuris rūpi mums visiems mes jokių būdų nenorėtume susidurti su tokia situacija, kai susidurime e, paskutinėme amžiaus praėjusio dešimtmetyje su karvių pasiutlygės protrukiu. Mes turime žinoti, kokia mėsa patenka į mūsų lentynas, kiekvienas galvijas turi būti registruotas, egzistuoti tam tikrose registruose. Tad e, elektroninis identifikavimas anksčiau nebuvo minimas turimuose teisės aktuose, yra kalbama tik apie etikečių egzistavimą. Gamintojai e, yra pareiškę savo nuomonę apie dabartinę sistemą dėl įsagų į ausis sistema patobulėjo ir atėjo laikas pripažinti elektroninį identifikavimą, pripažinti tinkamų e, būti įdėktų dabar. Džiaugiuosi, kad Envi komitetas pareiškė teigiamą savo nuomonę ir be abejo svarbu žengti pirmin atsargiai. Elektroninis identifikavimas būtų teigiamas dalykas. Kol kas kalbama apie galimybę palaipsniui pereiti prie tos sistemos, imtis ją taikyti pradžioje savanoriškai galvijienos sektoriuje. Ir dabartinėje sistemoje yra buvę daug spragų. Atskirose valstybėse narėse egzistuoja skirtinga tvarka, kai kuriuose valstybėse ši sistema nebuvo taikoma visai. Būtent dėl to reikia, kad sistema taptų aiškesnė, kad vartotojai būtų tinkamai informuojami. Ačiū. Per... Dėkoju. ECR frakcijos vardu kalbės kolega Vaičiachovskį minutę. Prašau. Dziękuję pani przewodnicząca. E, grupa konserwatystów. Ačiū, ponia pirmininkė. EKR er, frakcija remia šį pranešimą, mes sveikiname pranešėją ir pasisakome už elektroninio ženklinimo sistemos įvedim, įvedimą. Turime suvokti ir tai, kad tokios sistemos e, įvedimas be abejo yra sudėtingas aspektas ir susijęs su įvairiomis sąnaudomis, kurias patirs ir mažesni ūkininkai, smulkesni ūkininkai. Dėl to labai svarbu užtikrinti laisvanorišką tokios sistemos taikymą. Dėl jautienos ženklinimo klausimų norėtumėm atkreipti dėmesį į kai kurios opius su ženklinimu susijusius aspektus Pavyzdžiui, galvojant apie jautieną iš apie um, klonuotų um, galvijų um, mėsą. Tokia mėsa turėtų būti tinkamai paženklinta. Ačiū. Toliau ponas Rosi, vieną minutę. Dėkoju pirmininkė, kaip jau sakė kiti kolegos. Jeigu nekeisime šio pasiūlymo mes negalėsime jam pritarti. Komisija e, suteikia gamintojui e, galimybę ženklinti elektroniniu būdu galvijus ir kad būtų geresnis atsiekamumas. Tačiau kita vertus norėtų e, komisija uždrausti, kad nebūtų, gal, nebūtų galima e, naudoti papildomą neprivalomą ženklinimą. E, E, labai gerai tas neprivalomas ženklinimas, nes nurodoma ir veislė, ir įvairūs kiti duomenys, kurie leidžia atskirti vieną galvijų rūšį nuo kitos. Mes nesuprantam, kodėl komisija nori tokią žymėjimo sistemą panaikinti, tą neprivalomą žymėjimo sistemą panaikinti, nes juk administracinę naštą tai irgi labai didžiulę užkrautų. Galų gale patys gamintojai E, sprendžia pasitelkti jiems tokią sistemą ar ne. Atsakomybė tenka gamintojams, e, jeigu panaikinsime, tai tada nebus, nebeliks skaidrumo ir nukentės vartotojas. Ačiū neužsiregistravusių vardu, pana Grifinė. Dėkoju, savanoriška sistema net labai paveiks e, Junktinė karalystė, nes veikianti sistema ten jau dabar yra pakankamai efektyvi. Tačiau tai gali paveikti kitas rytis. Būtent tai paveiks gyvų gyvūnų pervežimo sritį ir skerdimui vežami gyvūnai yra vežami ilgus atstumus ir ten nėra būtinas šaldymas, ten nereikia kaip nors nuotyti specialių mėsos apsaugos priemonių, todėl žymėjimo taisyklės turėtų būti kitokios. Ir mes uh, norėtume pasakyti, kad reikėtų gyvūnų produktus, e, jau skerdieną turėtų būti ženklinama tinkamai, kad vartotojai žinotų, ką perka ir ką valgo. Dėkoju. Grazie. Ora la parola agli altri oratori. Dėkoju. Dabar žodis kitiems kalbėtojams. Pradėsime nuo kolegos Šelgart. Pone pirmininkė, ponios ir ponai, jau buvo pasakyta, prieš daugelį metų mus ištikus GSE kriziai įvedėme daugelį priemonių, e, kurios buvo susijusios su privalomo ar neprivalomo pobūdžio informacija teikiama vartotojui ir dėl to vartotojų pasitikėjimas e, šią rinką grįžo. Ir man atrodo, kad e, ta tas tos sistemos įvedimas taip pat lėmė ir tinkamą e, konkurencijos atsiradimą rinkoje. Dėl to ir nereikėtų atsisakyti e, laisvanoriškų pagrindų teikiamos informacijos, kaip kad e, siūlo dabar ir komisija. Pranešėja pateikė pasiūlymą, kaip būtų galima integruoti tą pasiūlymą į maisto produktų teisės aktus. Septintam straipsnį štai yra kalbama apie klaidas ir taip toliau. Bet reikėtų paklausti tuomet, ar ta sistema leis užtikrinti tinkamą kontrolę, tinkamą sistemos vykdymą, ar vis dėlto gal valstybėms narėms reikėtų tai perleisti. Bet apskritai informacija vartotojai būtinai turi likti, nes tai yra be, be galo svarbus elementas. Kalbant apie galvijų ženklinimą, iš tiesų norėjosi atvirai sakant, griežtesnės sistemos. Jeigu sakoma, kad elektroninė sistema neveiksminga ir dėl to jos norima atsisakyti, tai galbūt palikime tą techninę plotmę būtent technologijos vystytojams, tačiau jeigu vidaus rinkoje priimami tokie sprendimai, tai yra labai blogai, nes mums reikia vieningos sistemos. E, norime žengti pirmin ir man atrodo tik elektroninis ženklinimas yra teikiantis perspektyvų būdas jeigu kai kurie ūkininkai e, nuogastauja dėl to, kad e, netitiks atitosios paramos kriterijų dėl e, elektroninio ženklinimo, man atrodo, kad yra visiškai nepagristi nuogastavimai ir kaip tik toks ženklinimas sukurs dar daugiau teisinio tikrumo. Dėkoju. Kolega Arsenis, pusantros minutės. Ačiū, ponė komisarė, brangus kolegos. Man labai gaila, kad parlamente dar kartą bus balsuojama dėl pakeitimų sistemoje, identifikavimo sistemoje, e, galvijų identifikavimo sistemoje. Bet piliečiams tai reikia kažką tai suprasti iš to, kas čia vyksta. Ar piliečiai laikys, kad e, dabar mes giname mažų ir vidutinių įmonių e, interesus? Tikrai nebūtinai. O dabar dėl atsiekamumo. Jeigu gerai naudosime sistemą. Teisingas žymėjimas, teisingą žymėjimą, tai tada iš tiesų piliečiams pasitarnausime teigiamai. Ir aš norėčiau poniai Rodberint padėkoti, nes ji atliko iš ties labai didžiulį darbą. Aš norėčiau, kad plenarinėme posėdėje dar kartą svarstytumėm e, Envi komiteto uh, E, padarytų sprendimus, kad atsižvelgtume į piliečių pageidavimus ir kad atsižvelgtume į sveikatos apsaugą bei padėtį ES. Ačiū, sako pirmininkė. Dabar žodis suteikiamas poniai Raimers. Gerbiama pirmininkė, mėly kolegos, gerbiama komisijos narė, man atrodo, kad reikia aiškiai skirti čia dvi temas. Aš kalbėsiu ne apie laisvanorišką jautienos ženklinimą, bet apie galvijų pačių elektroninį ženklinimą. Ir čia, ponė Šnelhart, reikėtų jums aiškiai paprieštarauti. Nes avių augintojai sako, jog problemų yra e, dėl to, kad jie yra susiję su techniniais aspektais. Tiesiog technika nesugeba uh, E, išspręsti e, susidariusių problemų. Ir tuo yra apkaltinami paskui patys ūkininkai. Tad to būtent reikėtų vengti galvijų auginimo e, srityje. Taigi reikėtų kol kas dar palikti laisvanorišką sistemą galioti, e, kol sistema nėra ištobulinta. Nes tai tikrai nėra priežastis sakyti, kad sistemos nereikia apskritai, bet reikia šiek tiek laiko ją įgyvendinti. Ir būtent tai turės įtakos reikšmės ir visuomenės sveikatai, nes elektroninio ženklinimo kvestionavimas e, nėra e, pagrįstas, e, jeigu technika visus standartus užtikrina. Bet jeigu ne, tada, mano manimu, reikia laikytis vis dėlto laisvanoriškos sistemos taikymo. Ačiū. Toliau ponas Bafton, vieną minutę. Have... Pone pirmininkė, man kyla susirūpinimas dėl šios siūlymo susijusių su galvijų ženklinimu. E, tikiuosi, kad Europos komisija pasimokė iš praeities klaidų, nes problemų buvo daug. Svarbiausia yra štai kas, kai ši schema bus įdėkta, ji turi būti savanoriška. Kai kurie šio parlamento nariai E, kalbėjo apie tai, kad yra numatyta, jog po penkerių metų ši sistema taptų privaloma. Ir dabartinė ženklinimo sistema, identifikavimo sistema veikia puikiai. Ir dabar e, siūloma įdėkti naują sistemą, ji turėtų veikti e, pagal atsietosios paramos principus, ji tai neturėtų būti privaloma. E, nereikėtų persekioti e, maž, mažų ūkininkų, smulkių ūkininkų, kurie e, kuriems svarbiausia yra užtikrinti, kad jų banda tinkamai e, gyvuotų, kad jie ją galėtų turėti. Ir dabar po e, sunkių metų tos bandos atsigauna, ūkininkai atsigauna, nereikėtų jiems užkrauti papildomos naštos. Jeigu komisija numatys šiuos naujus reikalavimus, tai sistema žlugs ir auginimo įmonė iš viso bus sugriauta. Dėkoju. Ačiū žodis kolegai, kolegai Fernandės. Pusantros minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Maisto sauga yra labai ES piliečiam rūpin, piliečiams rūpintis dalykas. Norisi, kad teisės aktai šioje srityje būtų aiškus, objektyvus ir kad procedūros nebūtų pernelyg biurokratiškos. Tas pats pasakytina ir apie galvijų ženklinimą. Steng, reikėtų stengtis užkirsti kelią taip pat ir klaidingos informacijos pateikimui. Um, kalbėjo veislė, um, auginimo sąlygos ir taip toliau. Visa tai turėtų būti uh, Mm, pranešama vartotojui ir atitinkamai atsispindėti informacijoje. Iš tiesų, mm, jautienos E, klausimas e, labai opus, kalbant apie ES rinką. Ir netgi iš trečiųjų šalių yra pateikiama e, produkcija, kurios, kuriai netaikomi tokie griežti reikalavimai. Iš tiesų turėtumėm akilai labai stebėti padėtį ir, man atrodo, reikia labai konkrečių taisyklių, vieningų kontrolės sistemų galiojančių visoms valstybėms narėms bei išimties, reikia bendrijos mastu taikomos tvarkos ir turėtumėm taip pat vengti konkurenciją iškraipančių taisyklių. Turėtų privaloma tvarka būti taikoma tokia sistema, kaip tai yra padaryta, pavyzdžiui, paukštienos arba e, kiaušinių e, atveju. Ačiū. Toliau ponė Tanasesku, pusantros minutės. Labai ačiū, ponė pirmininkė, brangus kolegos. Norėčiau pasakyti, kad nors galvilių elektroninis identifikavimas gali nepigiai kainuoti mažoms įmonėms, tikrai nereikia ignoruoti to proceso svarbos, nes jis tikrai tas procesas svarbus maisto saugai. Koks bebūtų žymėjimas, būtinas ar nebūtinas, valstybės narės turi būtinai privalomai tą sistemą dėkti e, smulkių ūkininkų ūkininkuose e, pasitelkdami įvairias finansavimo E, programas. Aš manau, kad jeigu žymėsime elektroniniu būdu galvijus, tai tada geriau galėsime žinoti, e, kokia jų yra sveikata ir galėsime geriau žinoti, kaip veikti, jeigu atsirastų kažkokiu lygų žydiniai. Mes turime daryti viską, kas įmanoma, kad valstybės narės prisitaikytų savo teisės aktus, kad galėtų taikyti naujasias technologijas. Neprim, nepamirškime, kad ta nauja technolo, tos naujos technologijos leis lengviau elgtis, e, dirbti su išmokomis, kurios yra skirtos skiriamas ūkininkams. Be to didesnis skaidrumas e, bus užtikrinamas vartotojui, jeigu ir toliau išlaikysime neprivalomą žymėjimą etiketėje. Pirmininkė, ačiū. Ponas Bidzo, ponia Bizoto, vieną minutę. panaikinti neprivalomą galvijų žymėjimą tikrai nebūtų teisingas žingsnis ir tiek gamintojui, tiek e, vartotojui būtų neigiamas poveikis. E, galima tas e, panaikinimas tikrai prie nieko gero neprivestų. Rinka, rinkai pakenktų ir būtų sunkiau atsekti, kokia yra e, mėsos kokybė. Sakykime, Italijoje pardavinėjami bifšteksai kartais neaišku, iš kur jie atkeliauja. E, mes nesuprantam, kodėl komisija nori panaikinti šią žymėjimo sistemą. E, ji neprivaloma, labai puikiai veikia. Aišku, kad turi teisę žinoti vartotojas, ką jisai perka ir ką jisai valgo. Europa turi būtent tokia linkme eiti. Mes rytoj balsuosime ir mūsų atsakomybė yra didžiulė. Ačiū, ponė Lyze. Ponas Lyze. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiama komisijos narė, gerbiami kolegos. Pirmiausia, norėčiau padėkoti poniai Sofijo Kiuni už tai, kad ji tikrai labai smarkiai padirbėjo, nelengva jai buvo dirbti komitete, nes nuomonės išsiskyrė. Jokia paslaptis, kad ir tarp frakcijų buvo akcentuojami skirtingi dalykai kaip patys svarbiausi, bet aš manau, kad rastas vis dėlto geras pagrindas daryboms su ministrų e, taryba. Nes mes sutarėme dėl dalykų, kurie yra mums patys svarbiausi, e, tai yra maisto sauga, vartotojų apsauga, mes pasimokėme jau iš kėsę krizės ir tuo pat metu e, aiškiai pasakome, jog ir importą žymiai e, griežčiau kontroliuosime. Norime, e, kad būtų laikomasi mūsų standartų ir taip pat, kad nebūtų bereikalingos biurokratijos be abejo tą darant. Taigi dabar maksimaliai apsaugosime vartotojų e, teisės, išvengdami papildomos biurokratijos. Taigi dar paskutinę minutę e, numatėme ir pakeitimą 11 straipsnio 14 daly, kurioje numatytas papildomų standartų įvedimas, bet taip pat ir e, kontrolė turi būti veiksminga, nes mes norime, kad vartotojai nebūtų klaidinami, norime, kad atsakingos įstaigos e, kreiptų į tai dėmesį e, akyla ir kad būtų baudžiami atsakingi asmenys už pažeidimus. Ir su šiuo pasiūlymu eisime į darybas kartu su taryba ir turime visi tikėti tuo, jog pavyks pasiekti bendrą savo tikslą. Galbūt ministrai mus įtikins dar taip pat ir kai kurių kitų teiginių svarba, kuriuos gal, galėsime inkorporuoti į tekstą. Ačiū. Toliau ponas Pirilo pusantros minutės. Dėkoju, pane pirmininkė reglamento 1760-2000 pakeitimas dėl identifikavimo elektroninių galvijų, kurios siūloma panaikinti neprivaloma e, tų pačių galvijų ženklinimą yra labai svarbus, jeigu norime užtikrinti kokybišką gyvulių auginimą ir užtikrinti e, vartotojų teisės. Turime užtikrinti tinkamą maisto produktų apsaugai. Panaikinus šį sprendimą, komisija bent jau susilpnins vartotojų galimybės gauti maksimumą informacijos. Pavyzdžiui, nepavyks sužinoti, kokia to galvijo lytis, koks jo amžius ir taip toliau ir panašiai. Vartotojai tai padeda orientuotis, o dabartinės nuostatos padeda orientuotis ir tai e, suteikia papildomus pridėtinės vertės produktui. Kritika Europos komisijos išsakoma dėl neprivalomos identifikavimo sistemos yra paremta e, administracinių krūvių. Ir pasak komisijos ši sistema neveikia pakankamai gerai, tad norėčiau paklausti, kaip komisija priejo prie tokios išvados, nes ši informacija buvo pateikta regis nepriklausomų asociacijų, jų atstovų. Ar galima tikrai be ženklinimo užtikrinti, kad pirkėjas turės visapusę informaciją? Būtent dėl to aš negaliu pritarti 16, 17 ir 18 straipsniai būtų panaikinti, kaip siūlo Europos komisija. Dėkoju. Pirmininkė, ačiū. Žodis kolegai Sarbu. Pusantros minutės dėkoju, ponė pirmininkė. Rumunijoje trečdalis gyventojų dirba žemės ūkėje, daugiausia tai yra smulkus gamintojai ir aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad mes turime būti labai atsakingi, e, kokią, kokį poveikį duos e, nauji teisės aktai gamintojams. Labai dažnai atsitinka taip, kad, lab, e, kad biurokratiškai mes elgam, elgiamės ir mes negalime jokių kompromisų taikyti, kai dėl maisto saugos. Tačiau mes neturime imtis ir tokių priemonių, kurios pastatys į pavojų smulkius gamintojus. Dabar dėl elektroninio privalomo identifikavimo galvijų. Kaštai neturi būti dengiami mažų gamintojų. Aš norėčiau pasakyti, kad būtent tokie gamintojai turėtų neprivalomai žymėti galvijus. Ši e, gamintojų kategorija turi e, būti remiama, e, ji turi būti finansuojami, nes būtent šie gamintojai mažiausiai kenkia aplinkai ir gamina sveikiausią mėsą. Ačiū. Ponas Nikolson, minutė. Uh, Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešėjai už bendradarbiavimą. Puikų bendradarbiavimą, kol buvo diskutuojama šios svarbių klausimų. Galėčiau pasakyti, kad e, galvijų identifikavimas yra sudėtinga tema, jie atliko tikrai didžiulį darbą, nagrėdama šį klausimą. Aš sakyčiau, kad elektroninę sistemą reikia įdėkti, aš ją remiu. Tai tai turėtų būti savanoriška. Ir manyčiau, kad tai būtų geriausia. Galbūt kada nors ateityje galėsime rinktis ir kitokį sprendimą. Tačiau aš manyčiau, kad savanoriškas e, galvijų ženklinimas, identifikavimas turėtų būti bent pradžioje savanoriškas ir neprivalomas. Manau, kad bandos išlaikimas yra vienas iš svarbiausių dalykų. Mes matome, kiek kiltų problemų, jau matėme avių sektorijoje, kai buvo įdėkta ši sistema, kiek kilo problemų. Uh, Jungtinėje karalystėje, Airijos Respublikoje ir kitose šalise tų problemų kilo, nes ši sistema nebuvo tinkamai parengta ir neveikia labai gerai. Be abejo, technologijas pasiteikti reikia, bet tik tada, kai tai reikia. Ir man, manyčiau, kad šį kartą technologijos turi būti pasitelktos, kad būtų galima užtikrinti geresnį rinkos veikimą. Ačiū. Pirmininkė, ačiū. O dabar žodis kolegai Dots, pusantros minutės. You, Dėkoju, ponė pirmininkė. Kalbant apie kalbį elektroninio ženklinimo, ženklinimo sistemą, aš pasisakau už laisvanorišką principą. Tai reiškia, kad e, bus panaikintas dubliavimas e, valdymo e, E, sistemų ir taip pat sumažės našta e, administracinėms įstaigoms, lygiai taip pat ir ūkininkams. Valstybės narės turėtų pačios galėti spręsti, kokia sistema yra tinkamiausia jų ūkininkams, jų rinkoms ar procesams. Junktinėje karalystėje dauguma ūkininkų nenaudoja elektroninio valdymo sistemos ir būtų labai neteisinga numatyti privalomą tokios sistemos taikymą, turint galvoje poveikį ūkininkams ir e, didžiulę žalą taip pat ir daromą mokesčių mokėtojams. Avių e, ženklinimo e, srity, sritis parodė, jog rezultatai nėra tokie geri, nes negavome šimtaprocentinio rezultato dėl to, kad mus pavedė technika. Taigi dabar reikėtų pragmatiškesnio požiūrio, e, kad ūkininkai Junktinėje karalystėje, Šiaurės Airijoje ir visur kitur nenukentėtų dėl e, atsietosios paramos kriterijų e, taikymo. Taigi pirmiausia, reikėtų tinkamai įvertinti poveikį avių auginimo sektoriui ir paskui jau kalbėti apie um, galvijus ir jautienos ženklinimą. Lankstumo elemento numatymas e, tikrai nepadidins biurokratinės naštos, o kaip tik, tik pagerins konkurencingumo situaciją ir leis vartotojams priimti, um, vartotojams bei ūkininkams priimti savarankiškus sprendimus. Man atrodo, tai yra svarbiausia. Ačiū. Dabar procedūra, prašau, žodžio spontaniški pasisakymai ir pirmiausia kalbės panas Nikolesku. Mulțumesc, doamnă președinte. Ačiū, ponė pirmininkė. Esu iš tų, kurie pritarė komisijos siūlymui dėl elektroninių galvijų identifikavimo neprivaloma tvarka. Akivaizdu, kad ši sistema turi privalumų susijusių su produktų atsiekamumu Elektroninis identifikavimas turi būti neprivalomas, valstybės narės turi turėti galimybę numatyti, kad ši sistema taps privaloma, tačiau tai neturi kenkti smulkiems ūkininkams ir augintojams kalvijų. Jeigu įdėktume šią sistemą, tai tuomet turime užtikrinti tinkamą žymėjimą, kad vartotojai pasirinktų, turėdami visą informaciją. Sistema turi būti paprasta, aiški, be papildomų trūkdžių. Būtent dėl to aš pasisakau būtent už neprivalomus sistemos įdėgymą. Dėkoju. Ačiū toliau, ponas Jar. Dėkoju, ponė pirmininkė, taip pat ačiū ir pranešėjai. Savaime aišku, jog siekiame sistemos supaprastinimo, norime mažiau biurokratijos, bet lygiai taip pat norime ir veiksmingai veikiančios elektroninio ženklinimo sistemos ir nenorime žlugdyti jau sėkmingai veikiančių sistemų valstybėse narėse. Dėl to turime pripažinti, kad įgyvendinimo e, pasiekimai valstybėse narėse yra labai skirtingi. Dėl to reikia siekti politinio kompromiso ir elektroninio galvijų ženklinimo e, srityje. Taigi turėtumėm laikytis laisvanoriško principo taikymo. Taip pat manau, jog reikėtų, kad ateityje bus taip pat įvestas ir jautienos kilmės e, ženklinimo kriterijus. Tas yra taip pat labai svarbu ir be to galvoju, jog turėtumėm anksčiau peržiūrėti e, sistemą, ne po dešimties metų, kadangi ūkininkai e, jau dabar yra nukentėję dėl elektroninio ženklinimo, avių ženklinimo sistemos neteisingo taikymo, taigi neturėtumėm iš tikrųjų jiems tik dar labiau e, apsunkinti gyvenimą. Ačiū. Ačiū. Ponas Kota. Gerbiami kolegos, ponia pirmininkė, esu e, pakaitinis narys Žemės ūkio komitete ir Envi komiteto narys. Turėjau progą dirbti prie šio klausimo ir man reikės, kad Europos komisija nepakankamai atsižvelgia į gyvulių augintojų nuomonę šios e, komisijos nuostatos tikslas yra atsisakyti savanoriško ženklinimo, tačiau gamintojams tuo būdu e, yra suteikiama galimybė, jeigu jie to nori, pateikti papildomą informaciją apie savo produktus. E, gamintojų atstovai norėtų, kad tos nuostatos išliktų Žemės ūkio komitete ir kaimo plėtros komitete. Siekiame, kad E, žemės ūkio e, gamintojai, produktų gamintojai galėtų pateikti kuo daugiau informacijos apie savo produktus. Tai padeda užtikrinti didesnį skaidrumą, vartotojui tai yra naudinga. Kita vertus, ne, nebūtina uždrausti tos, tų priemonių, kurios yra neprivalomos, nes dėl to gali suprastėti žemės ūkio produktų kokybė. Nesuprantama, kodėl reikia tokių nuostatų gamintojai, augintojai, kurie nori savo produktus e, pareklamuoti, labiau pateiks papildomos informacijos. Ir jiems tikrai bus neaišku, kodėl komisija nenori jiems leisti tos informacijos pateikti. Dėkui. Ačiū, ponė pirmininkė. Maisto saugos ryties skandalai um, yra ne, neretas reiškinys ES. Ir Dėl to reikėtų galvoti apie veiksmingas maisto saugos e, srities gerinimo priemonės. Tiesa, netinkamas būdas yra privaloma sistema, nes e, santykis tarp e, sąnaudų ir pajamų žemės ūkėje jau ir tai yra labai um, didžiulis E, tas atotrukis yra labai didžiulis, dėl to e, papildomos e, biurokratinės procedūros nebus naudingos, net jeigu ir siekiama jomis teigiamų tikslų. Vis dėlto smulkiesiams ūkininkams dėl to gyvenimas tik pasunkės. Todėl manau, kad ES padarė teisingas išvadas po konsultacijų procesų ir nusprendė, jog privaloma tvarka kai kuriems ūkininkams, kai kurioms įmonėms turės neigiamos įtakos. Dėkuoju. Grazie. La parola al komisario Reding. Dėkuoju. Žodis komisarai Reding. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Diskusijos buvo tikrai labai įdomios. Atidžiai klausiausi, kokios nuomonės buvo išreikštos čia parlamente. Norėčiau pasakyti komisijos vardu štai ką. Mes manome, kad mūsų siūlymas būtų naudingas užtikrinant gyvūnų sveikatą, viešąją sveikatą ir maisto saugą. Taip pat būtų galima sumažinti administracinę naštą galvijų augintojams ir mėsos sektoriaus e, įmonėms. Europos parlamentas balsavo dėl rezoliucijos kur buvo prašoma Europos komisijos siekti administracinės naštos mažinimo. Visas parlamentas patvirtino šią rezoliuciją. Dabar dėl problemų įvairių specifinių dalykų. Nebūtina e, turėti e, specialių taisyklių savanoriškam žymėjimui, nes dėl, yra horizontaliųjų nuostatų dėl mėsos žymėjimo. Reikėtų pasakyti, kad uh, Savanoriškas jautienos žymėjimas apima tokią informaciją, kur yra susijusi su kokybė mėsos, bet nebūtinai su sveikata, nes sveikata ir atsekamumas e, yra numatyti privalomomis nuostatomis ir tai nėra susiję su savanorišku žymėjimu. Būtent dėl to, ponė Pirmininkė, aš manau, kad būtų labai svarbu, kad Europos parlamentas suteiktų savo pritarimą šiam siūlymui, kad būtų galima pradėti dėrybas. Ir galiausiai tai bus elektroninės identifikavimo sistemos įgyvendinimas iš tikrųjų praktiškai atliekant tam tikrus darbus. Na ir galiausiai e, svarbu atkreipti dėmesį į sistemos pažeidžiamumą ir kaštų kaštus ir sąnaudas, kurias gali patirti smulkus ūkininkai. Tai taip pat bus svarbu atsižvelgti. Dėkoju. Ačiū, ponia komisarė. Dabar suteiksiu žodį pranešėjai poniai Okony. Merci, madame la présidente. Dėkoju, pirmininkė, ponia komisarė, brangus kolegos. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjams, šešėlėms pranešėjams, kurie dirbo labai konstruktyviai rengdami šį projektą. Norėčiau pasakyti, kad sveikatos apsauga man, e, sveikatos e, apsauga piliečiams yra labai svarbu. Tačiau tai nereiškia, kad šis klausimas tik tais yra svarstomas. Yra toks dalykas, kurį svarstome kaip e, galvijų identifikavimas. Elektroninis ar neelektroninis, e, tai jau kitas dalykas. E, tiesiog reikėtų pasakyti, kad, kaip sakė ponas Bafton, ponė Reimers ir ponė Gerling, kad galvijų identifikavimo technologijos netrodo, kad šiuo, šiandieną būtų patikimas, tad reikėtų palaukti, kol tas identifikavimas e, bus patikimas kad ir tada padaryti taip, kad jisai būtų jau privalomas. Beje, man visai nesunku buvo pritarti, e, rengiant kompromisą, kad po penkių metų viską persvarstysime ir pasižiūrėsime, technologijos patobulėjo ar nepatobulėjo, ar galima pagerinti tą elektroninį identifikavimą ar ne. Tačiau dar yra ir konjunktūros problema. Aš než... tikrai nemanau, kad e, reikėtų kažkaip tai statyti į pavojų piliečių sveikatą, kad e, žemės ūkio sritis, tokia kaip e, galvijų auginimas, pats e, spręstų, ar e, reikia ar nereikia elektroninio identifikavimo. Žinoma, viskas kainuoja. Vienas eurą, viena eurą kainuoja mikroschema, kainuoja skaitimo tų mikroschemų sistemos ir mes e, žemdirbiai dėl konjunktūros kenčiame, dėl, dėl to, kad nebegalime jau konkuruoti su savo konkurentais. Pone Bizoto norėčiau pasakyti. Uh, kad nenoriu, kad būtų panaikintas neprivalomas žymėjimas, ženklinimas. Tačiau, kaip teisingai pasakė pane komisarė, čia nereiškia, kad mes e, išpanaikinsime tą žymėjimą, tiesiog jį supaprastinsime viskas, kas yra susijęs su sveikatos apsauga mūsų piliečių, yra nu, nurodyta privalomame žymėjime, taip kad nereikia iš naujo kelti klausimų dėl, kažkokio, dėl, dėl informacijos patikimos etiketėje. Pabaigai norėčiau pasakyti vienai iš kolegių, kuris sakė, kad bus tam tikra teisinė tuštuma dėl to žymėjimo. Norėčiau dar kartą patvirtinti, kad ne. Tokios tuštumos nebus, reikėtų, kad laikytumės 1169-2011 metų reglamento dėl e, vartotojų informavimo. Jūs tą ir minėjote, ponė komisarė. Jūs minėjote horizontaliuosius teisės aktus dėl visų mėsos rūšių, kitaip tariant, kad jautiena bus traktuojama lygiai su visom kitom mėsom. Visi kompromisai buvo pateikti, jiems pritarta, norėčiau padėkoti E, kolegoms parlamentarams e, už tai, kad pritars mano pozicijai rytoj balsuojant. Tiesiog norėčiau patikslinti, kad e, mes norime, kad viskas įvyktų pirmai, pirmojo svarstymo metu pagal 57 E, vidaus reglamento straipsnį. Rytoj e, bandy, e, norėsiu, kad būtų atidėtas galutinis balsavimas dėl rezoliucijos, kad kol, kol nevyks trilogas ir kad tik tada plenarinėme posėdyje parlamente balsuotume dėl tų mūsų dėrybos rezultatų ir kad viskas būtų padaryta pirmojo svarstymo metu. Ačiū poniai Okony. Diskusijos baigtos, o balsuosime rytoj 12. Dabar pagal darbo atverkę ponios Elen Flotrų pranešimas. Tariamas CŽV vykdytas kalinių gabenimas ir neteisėtas kalinimas Europos šalyse. Pone Fliotra, penkios minutės. Dėkoju, pane pirmininkė.